Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, gerbiami kolegos. Pradėkime mūsų posėdžio antrąją dalį. Kvorumas yra susirinkęs, tad pradėsim nuo balsavimo. Tiesa, nemanau, kad turėčiau klausti jūsų, ar turite balsavimo korteles, nes turbūt turite. Pirmasis balsavimas būtų dėl pranešimo, kur kalbam apie specifines priemonės teikti valstybėms narėms, kurios nukentėjo nuo stikinių nelaimių. Mes diskutavome jau šio klausimu, vyko trilogo susitikimas su taryba. Ankstesnėmis savaitėmis mes jau ieškojome kartu sprendimų su tarybos atstovais ir po viso to galėčiau jums pasakyti svarbiausią dalyką. Ir tai būtų padėko žodžiai šešėliniams pranešėjams ir koordinatoriams politinių frakcijų už jų paramą už jų supratimą ir labai greitą reakciją į situaciją. Mes gebėjome sureaguoti į tarybos siūlymą tuo būdu ir dabar galėsime laiku iki vasaros atostogų šį klausimą užbaigti. Tad dar kartą ačiū visiems už visą pusę paramą ir supratimą šio klausimo svarbos. Ar norėtų žodį tarti šešėliniai pranešėjai? Ponas Vokon, prašau. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad visi dirbom kartu tikrai labai gerai, siekdami kompromiso sutarimo šiuo klausimu. Mm, kompromisas yra neblogas tarp frakcijų. Ne viskas buvo lengva, bet pavyko susitarti. Trilogę dalyvavome kartu su kolegomis, kaip jūs ir sakėte, su taryba. Mes turėjome tikrai labai tvirtą poziciją ir 90 procentų kofinansavimo ribą pasiekėm, susitarim dėl jos. Na, aš manau, kad mes dirbome gerai ir jokių pakeitimų dabar siekti nebereiktų. Kompromisas, kurį turime, yra gero sutarimo rezultatas, yra geras kompromisas ir visko visada šimtų procentų pasiekti paprastai nepavyksta, taip vyko ir šį kartą, bet manau, kad galime dirbti toliau. Kolega Olbricht. Aš esu šešėlinis pranešėjas taip pat ir aš noriu pasakyti, kad mes neturėtume dabar diskutuoti dėl techninių detalių. Mes kalbame apie pačią sanglaudos politikos sistemą. Keliame klausimą, ar reikėtų ją keisti, ar sugriauti, ar ją naudoti svarbiems tikslams. Mes visi sutarim dėl to, kad Italija norėjo, pažiūrėjau, labai specifinių metodų, bet mes negalime sutarti dėl to, kad galėtume keisti visą sistemą. Dėl to manau, kad kompromisas yra geras. Mes numatėme tokias ribas, kurios leidžia sistemą išlaikyti ir visko iš esmės nekeisti. Tad manau, kad viso mūsų atlikto darbo rezultatas yra tikrai geras. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Ar dar nori kalbėti kas nors kitas iš kolegų? Regisi ne. Tad dar kartą visiems ačiū. Ir dabar pereikime prie balsavimo. Balsuosime vardiniu būdu. Tad balsuokime, kolegos, elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Didelę balsų daugumą, šimtų procentų tiksliau pritarėme šiam kompromisui, sveikiname visus. O dabar vyks antrasis balsavimas. Balsuosime dėl pono Omaržy pranešimo. Sanglaudos ir vystimosi skatinimas atokiausiuose ES regionuose. 349 sutarties rapšinio įgyvendinimas. Pone Maržė, ar norite pasisakyti šiuo klausimu, regisi? Ne? Tad Pradėsime nuo balsavimo iš karto. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Agri vienas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta man regisi atmesta. Dabar šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 35 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 40 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Norite pastikrinti? Prašau, tikrintamės dėl 40 pakeitimo, tikrinamės elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Yes. And it is rejected. One vote. Atmesta. 41. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 58 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis kompromisas. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 14 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 88 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 89 pakeitimas už, Atkrenta šis, sako pirmininkė. Tad 16 kompromisas dabar. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 94 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 95 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 96 už, prieš, susilaikė, atmesta. 97 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Agri 12. Atkrenta. 98 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Agri 2. Čia turime balsavimą dalimis. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, Atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri 3, kas už, prieš. Tiksliau, dvi dalys, sako pirmkit, leiskite. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri 3, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 99 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Agri 4 atkrenta. Agri 11 dabar kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri 14 už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri 15 už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri 16 už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri 21 už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri 22 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri 23 už, prieš, susilaikė, regis, atmesta. Norite pasitikrinti? Agri 22 elektroninis balsavimas – Agri 23 pasitikslina pirmininkė. Tikriname elektroniniu būdu, balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Agri 26 atkrenta ir periname prie 17 kompromiso, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Agri 7. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Šimtas šeši, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Be abejo, be abejo, sako pirmininkė, galime pasitikrinti. 106 pakeitimas tikriname elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Aktyviau kelkite rankas, kolegos, sako pirmininkė. Dabar pereiname prie 18 kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 111 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 112 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 113 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Patvirtinta. 114 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 115 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar, agri 17, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta Atmesta. 121. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 20. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 129. Pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkim dėl 129. Tikrinamės elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 21 kompromisas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 135 kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 136, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 145, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Agri 13 ir patenka į kompromisą, dabar 23 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 24 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 156 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. Agri 25 kas už, prieš prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime dėl Agri 25 elektroninių būdų. Baigiame balsuoti. Atmesta. 9 už 15 prieš. Toks buvo balsavimo rezultatas. Ir regisi vienas kolega susilaikė balsuodamas. Ateiskite, tačiau ekranas regis ne visada veikia. 157 pakeitimas ir 158 kartu, jie vienodi, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 159 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui, taip nėra. Tad balsuojame dėl 159 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 25 kompromisas, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 167 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 26 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt septintas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Keturiasdešimt trečias kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 181 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. 183. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 185 pakeitimas. Ne, regis ne taip. 186, sako pirmininkė. 186, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 192 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 193 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 194, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 196 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 197, kas už. Jis atsimtas, sako pirmininkė. Atleiskite tai nepažymėta mano turimos, turimame sąraše. 29 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Trisdešimtas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trisdešimt pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 209 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 216 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 33 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 219, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 220 atkrenta, 221 pakeitimas. Ne. Jis jau buvo patvirtintas, sako pirmininkė. 220 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 221 kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Patvirtinta. 222 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 223 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 228 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 229, 230 ir 231 yra identiški. 30, 231 atkrenta tiksliau. 229, 230 kas už, jie identiški, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkim elektroniniu būdu. 229, 230, tikriname elektroniniu būdu. Baigėme balsuoti. Atmesta. 232 buvo atsimtas, 233. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Norite pasitikrinti? 233. Taip, jį tikrinsime. 231. Dėl jo balsuome kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 232 buvo atsimtas. 233 dabar. Dėl jo balsuome kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Dėl 233 elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 35 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 239 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 36 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 37 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 245 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 246 už, prieš susilaikė patvirtinta. 38 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 39 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 40 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 260 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 44 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 200 62 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 263 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 41 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Du šimtai 70 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 271 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 43 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 274 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 275 kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 276. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 277. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 278 ir 279 yra identiški. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 280. Atkrenta. 281 atkrenta. 282 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 283 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 284 buvo atsimtas, 285 atkrenta, 286. Kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 287. Kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 288. Kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 289. Už, prieš susilaikė, patvirtinta. 290. Už, prieš susilaikė, patvirtinta. 291 už prieš susilaikė patvirtinta. 292 už prieš susilaikė patvirtinta. 293 už prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis už prieš susilaikė patvirtinta. Trečias už prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antras kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Keturioliktas pakeitimas už ir penkioliktasis kartu už, prieš susilaikė Patvirtinta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime dėl 18 pakeitimo elektroniniu būdu. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 22 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Man regis patvirtinta. Regis tikrinti nieks nenori. Na, pasitikrinkim, nes aš pati nesu visiškai tikra dėl 22 pakeitimų. Pasitikrinkim. Elektroninis balsavimas dabar. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 23 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri B atkrenta, visa tai atkrenta iki pabaigos ir dabar galutinis elektroninis balsavimas dėl viso dokumento. Baigėme. Patvirtinta. Matote, koks puikus rezultatas, sveikiname kolegą Omaržį. Balsavimą baigiame. Regi komitete šiandien. Ir kaip žinia, turime pakeitimą savo programoje. Ir norėčiau suteikti žodį ponui Omaržiai, kad jis pristatytų trumpai oficialios delegacijos vizitą Azorų salose. Žodis Jums, kolega. Madame la Présidente, je vous remercie. Je me... Ačiū, pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti kolegoms už tokį teigiamą balsavimą dėl ultraperiferinių regionų ir dabar netrukus Azoruose bus trijų, buvo, tiksliau, buvo trijų dienų vizitas, kur aptarėme ultraperiferinių regionų reikalus ir taip pat ši misija Azoruose mums leido labiau pasigilinti į šias teritorijas liečiančias problemas bei į visas problemas, kurias, kurios liečia ultraperiferinius regionus. Turiu pasakyti, kad mūsų misijos ten labai laukia vietinė valdžia. Ir misija buvo labai plačiai aprašinėjama tiek nacionalinėje, tiek regioninėje portugalų spaudoje. Prieš pereidamas prie esmės norėčiau visiems kolegoms padėkoti už dalyvavimą bei už labai konkretų, konstruktyvų indėlį į misiją, o taip pat už draugišką ir darbingą atmosferą misijos metu. Visam regi personalui, technikams, vertėjams, politinėms frakcijoms norėčiau padėkoti už tai, kad prisidėjo prie misijos sėkmės. O dabar perėsiu prie esmės. Jums žinoma, kad ultraperiferiniai regionai neseniai patvirtino ultraperiferinių regionų prezidentų referent, e, memorandumą. Tai yra politinis dokumentas, kuriame išdėstyti pagrindiniai regioninės valdžios reikalavimai. Šis politinis dokumentas buvo pasirašytas keletą mėnesių prieš tai, kaip komisija pateiks savo strategiją ultraperiferiniams regionams. Ir šis dokumentas kaip tik tais tuo metu buvo pasirašytas tuo metu, kai mūsų komitetas priėmė e, pranešimą dėl 300, 349 straipsnio įgyvendinimo, kitaip tariant, tą pranešimą, dėl kurio šį rytą buvo balsuojama. Kaip matote, šie metai periferiniams, ultraperiferiniams regionams yra labai svarbus ir mūsų komitetas labai smarkiai padirbėjo reikiamų metų Ozoruose. Vietinė valdžia iš mūsų ir laukia, kad išdėstysime savo poziciją tam tikrais klausimais, kurie keliami visuose šiuose dokumentuose. Kitas dalykas. Ultraperferiniuose regionuose ir ypatingai Azoruose labai didelis dėmesys yra kreipiamas į dabartinės diskusijas dėl regioninės politikos ateities. pirmas susitikimas, na nenorėčiau sakyti, kad vienas susitikimas e, e, ar vizitas svarbesnis už kitą, kitą, kadangi visi buvo labai reikalingi ir naudingi ir įdomus. Taigi, to mano minimo susitikimo metu klausimai buvo labai plačiai aptarinėjami ir mūsų delegacija iš Azorų prezidento suprato du dalykus, kuriuos Azorai norėjo pasakyti komisijai. Pirma, didžiulis susirūpinimas dėl to, kad būtų išlaikyta tikra solidarumo politika regionuose, paremta solidarumo principu su mažiausiai išsivysčiusiais ir ypatingai periferiniais regionais Europoje. Kitas dalykas, šiek tiek konkretesnis, tikslesnis. Azorai labai nerimauja dėl to, kad regioninė politika bus iškraipyta, o ją iškraipys e, tam tikri instrumentai. Azorų prezidentas ne vieną kartą minėjo, kaip dėl to yra susirūpinęs, ir kai su juo susitikau asmeniškai, jis man pasakė, kad iš mūsų komiteto tikisi, kad po 2020 metų ir toliau bent jau mažiausių regionų, mažiausiai išsivyščiusių e, e, regionų atveju kovosime už tai, kad liktų subsidijos. Tai nereiškia, kad regionai ultraperiferiniai regionai nepalankiai žiūri į finansinius instrumentus, tačiau mažiausiai išsivyščiusiams ultraperiferiniams regionams, tolimiems nuo žemynų regionams e, tokie, e, tokia parama ne taip reikalinga, ne taip naudinga, netokia naudinga kaip e, mažiau nutolusiems regionams. Tai štai kokia mūsų buvo ta misija iš kurios išplaukė tam tikri kiti vizitai, kurių metu galėjome kai kuriuos momentus sukonkretinti. O būtent, kad ultraperiferiniuose e, regionuose labai gerai panaudojami yra europiniai fondai ir paskutinio CPR metu buvo nustatyta, kad fondai labiausiai yra orientuojami į inovacijas bei į mokslo tyrimo darbus ir vystimą. Būtent taip mes dar daugiau vizitų numatėme ir pastebime, kad tų vizitų metu galėsime labiau išryškinti regionų visus privalumus. Kai kalbama apie ultraperiferinius regionus, dažnai mm, paminima, kad jie, na, tokie ne visai visaverčiai. Taip, iš kažkurios požiūrio taško taip ir yra, kadangi jie yra labai nutolę, nutolę nuo žemynų, tačiau jie turi ir labai teigiamų dalykų. O būtent dėl savo būtent geografijos jie yra Atlanto vandenino viduryje ir todėl gali turėti labai neblogų ekonominių privalumų. Pavyzdžiui, Zoro uostuose mes, uoste mes matėme labai neblogų numatytų projektų. Dėl geografijos gali būti labai puiki, puikus mm, biologinis įvairumas, biologinė įvairovė galima vystyti geoterminę energiją ir kitas atsinaujinančias energijos rūšius. Visa tai gali vesti regionus prie energetinės e, autonomijos, nes energija gali būti ne tik tais geoterminė, bet ir saulės energija ir kitokios energijos. Galima vystyti mėlynąją jūrų e, ekonomiką. Taigi, kaip matote, daug įvairių momentų ir mes tiesiog mėginome apžvelgti tuos punktus, kurie galėtų leisti Azorams įsilieti į Europos politiką, į Prancūzijos regionų, e, Europos regionų politiką e, ir geotermijos srityje, ir vulkanologijos srityje. Šiuose srityse, sakykime, universitete matėme labai neblogų užuomasgų, jie e, bendradarbiauja su italų universitetais, kurie tyria e, e, seisminius dalykus, kadangi Italijai iškyla labai panašių problemų. Taigi, kaip matote, vysta, vystoma mm, vystoma e, partnerystė, iš kurios išlošia visi ir ES ir tie regionai. Na, tai reiškia, kad kai mes vykstame į ultraperiferinius regionus, pasižiūrėtumėm, su kokiais sunkumais susiduria šios šalis, kadangi mūsų turimi skaičiai rodo, jog labai didelis nedarbas. Tas nedarbas daug aukštesnis negu e, Europos vidurkis. Skurdo, sakykime, e, įvairių, įvairios apraiškos, kitaip tariant, daug kur užsidega raudonos lemputės ir to mes nebūtinai pastebime. Taigi reikėtų žiūrėti, kad ta programa, kuri yra vystoma, atitiktų lūkesčius ir galimybės, bei leistų tobulėti, kad būtų galima galų gale pamatuoti ultraperiferiniams regionams tenkančius sukumus, nes nenoriu, kad tos misijos, kurios yra siunčiamos į Azorus, į kitus ultraperiferinius regionus, būtų tik, e, tik e, kabutėse varneliai pasidėti nes jie sunkumų turi, tų sunkumų pamiršti negalima ir esu įsitikinęs, kad mūsų delegacijų nariai, šios delegacijos nariai e, niekada iš akių neišleido tų sunkumų. Kad ir pieno kvotų pavyzdys Azorose, Maderoje, Maderoje tie dalykai kelia daug problemų ir galbūt mūsų komitetas agri komitetui gali iškelti šias problemas ir kartu pabandyti jas spręsti. Taigi misija buvo nepaprastai įdomi, vaisinga ir esu įsitikinęs, kad e, savo darbuose, tolimesniuose darbuose atsižvelgsime į tai, ką sužinojome Azoruose. Much, Labai Dėkoju, man atrodo, ponas Rodrygės dar kažką norėtų pridėti. Dėkui, kad leidote man pasakyti, nes aš turiu netrukus išeiti į kitą posėdį. Taigi, pirmiausia, dėkoju visiems, kurie e, sudalyvavo vizite Azorose ir yra pirmiausia keltas dalykų, tai yra problemų e, tose, tame regione, tai yra transporto. Pavyzdžiui, Madaroje, Madeiroje yra kitos bėdos, yra kaštų, taip pat nedarbo problema. Akivaizdu, kad nesugebėme būti konkurencingi. Ta aš noriu pabrėžti. Žinome, mes Taip pat tikimės ir kolegų paramos, juk netrukus bus paskelbtas šiems regionams skirtas ES strateginis planas, todėl tikrai mes turėsime gana rimtą pagrindą diskusijoms. Dėkui, aš norėčiau irgi palaikyti kolegų išsakytas mintis, noriu padėkoti darbuotojams, sekretariatui, E, ir turiu kelis komentarus. Man buvo šiek tiek keista, kad Azorai, būdami vienu iš atokiausių regionų, susiduria su problemomis, bet nepaisant to sugebėjo krizės padarinius likviduoti sėkmingiau nei, pavyzdžiui, Portugalija. Turiu minėję, sakykime, nedarbo lygį. Tai rodo, kad Azorai gali tuo tikrai pasididžiuoti. Antra, mes kalbėjome tik tai apie dvi salas Tačiau turime suprasti, kad tikrai yra skiriamas nemažas finansavimas šiems regionams. Ir man kelia nerima tai, kad nevyksta pakankamas bendravimas, komunikavimas. Pavyzdžiui, mes mums buvo pasakota apie vaikų darželius, apie naujų darželių statybas. Buvo minėta, kad e, buvo gautas es finansavimas, bet kiek nieks mums negalėjo pasakyti. Ir dėl to labai gaila, nes projektas yra tikrai gražus ir daug kas galėtų apie tai sužinoti plačiau, tai yra apčiuopiama, konkretu, bet to komunikavimo trūksta. Todėl akivaizdu, kad e, reikia platesnės informacijos klaidos. Taip pat mes lankėmės e, technologijų centre. Čia vėl ponia, kuri mūsų lydėjo labai daug e, papasakojo, bet e, pabaigoje užsiminė, kad e, tik nedaug darbo vietų buvo sukurta tame technologijų centre. kai mes vėliau e, uždavėme klausimą jau konkretesnį, kokia kompanija, kiek naujų darbo vietų sukurta, tai paskiau sužinojome, kad e, naujų darbo vietų buvo sukurta 15. Taigi, vėlgi, ta informacija kažkur nesuvaikštų, užstringa ir mes gauname ne netikslius duomenis. Žinoma, galime besti pirštu ir sakyti, kad tas neveikia, čia blogai, ten problemos. Tačiau jeigu visas es finansavimas buvo sėkmingai panaudotas šiame atokiausiame regione, tai mums vertėtų apie tai sukurti naratyvą. Mes negalime to nuslėpti. Išryškinkime tą žinę, paskleiskime ją žmonėms nes negana to yra ir labai pozityvių atsiliepimų apie panaudotas lėšas. O taip pat girdėjome, kad gyventojai ir ne visi patenkinti tuo investavimu. Aš irgi noriu labai padėkoti delegacijai, kuri lankėsi, žinoma, mums pavyko susi apsilankyti įvairiose vietose, bet tai vienas dalykas mane nustebino, kad es finansavimas yra skirtas įvairiausiams e, švietimo įmonėms, bibliotekoms, mokykloms, e, o taip pat ir įvairiems kitiems investiciniams projektams, inovacijų parkams. Tai mane nustebino tai, kad, kad kol kas dėmesys sutelkiamas į tiek, kiek gaunama finansavimo arba kiek negaunama, o mažai kalbama apie naudą, rezultatus. Reikia įrodyti, kiek sukurta naujų darbo vietų, kiek sukurta naujų uh, mokymosi galimybių ir kiek žmonėms atsivėrė e, šansų gauti darbą. Ir taip yra dėl to bendro finansavimo ir daugelį projektų. E, ES finansavimas siekia net 86 procentus. Todėl tie projektai galėjo būti tesiami. ne tik mokyklų, bet ir kitų projektų e, problemos man kėlė e, nuostabos. Trūksta detalių, informacijos, kiek yra finansavimo, kokia to finansavimo dalis. Pavyzdžiui, po breksito aš tiek daug e, buvau sustikęs su įvairiais e, projektų vykdytojais ir mažai buvo kalbama apie tų projektų naudą. Todėl lygiai taip pat ir Azorose būtina konkrečiai įvardinti, kokia yra to finansavimo nauda. Ačiū. Aš irgi noriu padėkoti visiems kolegoms ir ponui Omaržė, kuris vadovavo mūsų komandai. Buvo labai įdomi patirtis pamatyti, kaip vykdomi projektai šalyje, bet susidariau įspūdį, kad mes e, turim trūksta tos informacijos apie tai, kas yra pasiekta ir e, kokie yra rezultatai. Ir pavyzdžiui, kai lankėmės e, bibliotekoje, nieks į šį klausimą mums nepajėgė atsakyti. Tai yra didžiulis e, pastatas salos viduryje, tačiau niekas nežinojo, kaip buvo panaudotas es finansavimas, kokia buvo išpešta iš to nauda ir kokia perspektyva tiek šaliai, tiek vyriausybei. Tai man tikrai buvo e, taip pat e, pakankamai malonu išgirsti iš prezidento lūpų, kad e, per pastarosius metus šalyje pasimas ekonomikos augimas. Tai yra 9-11 procentų, tai yra didžiuliai skaičiai. Ir prezidentas taip pat minėjo, kad investicijos iš ES tik padeda šaliai padidinti augimą. Mes kalbėjomės ir apie strateginį sanglaudos politikos poveikį. Jisai pripažino, kad nepaisant makroekonominių sąlygų problemų, jisai vis tik tai palaiko mūsų nuomonę, kad sanglaudos politika e, neverta sieti su tais principais. Tai mes šiek tiek pakalbėjome apie ateitį ir norėjome tiesiog išgirsti jų nuomonę apie sanglaudos politikos ateitį. Jie tik pakartojo, kad norėtų panašių taisyklių, bet uh, kad būtų keičiamas tos sąsojos su ekonomikos politika. Ačiū, Van Nistelrojus. Aš nebuvau delegacijos narys. Tada aš kalbėsiu šiek tiek vėliau, žodį duodu kolegoms. Pradžioje padėka Omaržiai, puikus delegacijos vadovas. Galiu pritarti kolegų išsakytoms mintims Taip, mes turime padirbėti, kad būtume matomesni. Man kaip e, savivaldybė asociacijos dalyviui, tai reikia kalbėti apie tuos politikos sprendimus, kurie bus įgyvendinti po 2020 metų. Reikia daug didesnės politikos koncentracijos, nes kol kas viskas grindžiama pagrindinės infrastruktūros finansavimu. Žinoma, viskas priklauso nuo savivaldybių sprendimų. Išmintinga būtų tęsti švietimo įstaigų e, finansavimą, nes tai į tos projektus įsitraukia daug įvairių e, subjektų ir tai susijęs su 20 metų strategija. Tai tai yra tik tai tokia mano nuomonė. Įsiklausykime, ką žmonės sako. Ir Mes kaip e, Europos parlamentas turime žvelgti į laikotarpį po 20 metų, nustatyti prioritetus e, tam laikotarpiui ir e, mes negalime tiesiog pritarti visiems įsakytiems pageidavimams. Turime turėti ir savo nuomonę. Nistelrojus. Taip, protinga būtų, kad kad nuo karto turime lankytis tose tokiausiuose regionuose, kurie yra vandenyna. Noriu sugrįžti prie vienos minties apie apie tai, ar mes investuojame į žmonės ir ar mes apie tai informuojame visuomenę, kaip, kokie yra pasiekti struktūrinės politikos rezultatai, kurie kitas įk užtrunka, kol pasirodo penki, penkerius ar septynerius metus. Jeigu mums nepavyks iškomunikuoti tų teigiamų rezultatų, kad žinai, ar pavyks rasti sąjungų vietos lygių. Todėl labai gerai, kad birželio mėnesį vyks debatai dėl būdo pranešimo. Turėsime progą išsakyti savo poziciją Mes taip pat parengėme publikaciją, kuri vadinasi Let the Star Shine. Tegul šviečia žvaigždė. Kaip gaila, kad e, tie investicijų rezultatai yra užmirštami ir įvairių lygių, ne tik tai uh, E, tiek vyriausybės, tiek e, gyventojų lygių. Taigi negalime kaltinti vien tik tai valstybės narės, kuri vysto įvairius e, projektus. Mes negalime svaidytis kaltinimais. Aš nežinau, kaip įspręsti problemą, kokiu imtis veiksmų. Žinau, kad komisija turi tą veiksmų planą. Yra socialinis fondas, yra sanglaudos fondas. Jie tą daro, bet e, mes turime tikrai daugiau e, komunikuoti. Ačiū, ačiū už e, šitas diskusijas, ačiū ponui Maržiai už pranešimą. Tai yra tik tai vienas iš pavyzdžių, įrodančių, kokia spalvinga yra sanglaudos politika Europos regionuose. Ir mums labai svarbu sužinoti įspūdžius iš skirtingų Europos regionų apie sanglaudos politiką. Tai bus naudinga mūsų tolimesnėms diskusijoms ir debatams regi komitete Man paliko įspūdį, kad per dvi dienas jūs aplankėte dvi salas ir tiek daug pamatėte, susipažinote, pamatėte įvairiausių projektų, vietų. Kaip jums tai pavyko? Kaip ten bebūtų, šitą misiją pasiteisino. Labai ačiū. O dabar perėsime prie kito mūsų darbo atvarkės punkto. Mes dabar e, dirbame prie biudžeto komiteto pranešimo, tai yra būsima daugiametinė finansinė programa ir parlamento pozicija dėl DFP po 20 metų mes nusprendėme parengti savo nuomonę ir šiandieną keisimės nuomonėmis su ponu Van, kuris yra šios nuomonės referentas. Taigi kviečiu Dereką Von, kuris e, turėtų iki birželio 19.10 dienos pateikti pranešimą ir dabar kol kas tik tai apsikeisime nuomonėmis. Ačiū. Pirmininkė, kitasis DFP bus mums labai svarbus, nes mes turime koreguoti ir biudžetą pagal politinius prioritetus, todėl buvo geras sumanimas apsikeisti nuomonėmis jau dabar, išklausyti kolegų nuomonę dėl įvairiausių klausimų, nes yra tiek daug e, dalykų, kuriuos turėtume aptarti šiame komitete ir kuriuos reikėtų įtraukti į nuomonės e, projektą, kuris bus pristatytas e, kitame posėdėje. Taigi keletas dalykų. Pirmasis tai yra biudžeto aspektai ir dėl e, mokėtojų ir paramos gavėjų. Akivaizdu, kad Junktinė karalystė dabar e, nebedalyvaus e, ir kit, nes dabar e, Junktinės karalystės dalis biudžete yra 10 procentų, bet e, kitoje DFP Junktinės karalystės nebebus, taigi biudžetas bus mažesnis. Ar tai reiškia, kad valstybės narės turės įnašus padidinti, kad e, nuo savų lėšų dydis būtų toks pat, dėl to teks nemažai padiskutuoti. galbūt reikės e, nedidinti valstybių įnašus, o rasti kitų išteklių. Kitas dalykas tai yra e, asignavimai sanglaudos e, politikai, nes iki šiol buvo finansavimas gerokai sumažintas. Mes turime būti pasiruošę kovoti dėl sanglaudos politikos, kai bus kalbama dėl biudžeto, nes tikrai akivaizdu, kad komisija norės mažinti sąnaudos finansavimą. Ir todėl turime mes būti pasiruošę kovoti dėl visų šitų e, klausimų. Taip pat, manau, turime galvoti apie kitą laikotarpį po 20 metų, tai DFP, kitai 7 metų laikotarpį, kaip jisai e, atsilieps e, sanklaudos politikai. Buvo pasiūlytas e, kitas e, skaičiavimo metodas du kart po penkerius metus, ar dėl to bus sutarta ar ne, tai neaišku. Kitas dar svarbus aspektas - tai kiek lankstumo bus tolimesnėje DFP, būsimoje DFP. Jeigu pinigai vienoje e, kategorijoje neišleidžiami, galbūt jie gali laisvai būti perkeliami į, į kitą kategoriją, kaip antai e, sanglaudos politika. To kol kas e, mums stigo. Lankstumas yra geras dalykas, bet galvokime, kaip to pasiekti ir e, kad lėšos iš sanglaudos politikos nebūtų nurieštos. Taip pat turime išspręsti, atsakyti klausimą, ką daryti su lėšomis, kurios yra nepanaudojamos, neišleidžiamos, ar jos sugrįžta į biudžetą, ar jos sugrįžta į valstybės narės. Kaip tas lėšas išleisti per artimiausius metus? Dėl to tikrai bus nemažai diskusijų. Dar yra kitų techninių sąnaudos politikos e, aspektų, pavyzdžiui, supaprastinimo. Mes e, tikrai negalime kalbėti apie sąnaudos politiką be supaprastinimo. Turime supaprastinti biudžetą ir automatiškai sąnaudos politiką. buvau sutikęs su audito e, rūmų atstovais, kurie kalbėjo apie naujas formulės N plus 1, N plus 2, N plus 3. Mes tam neprieštaravome, bet e, tiesiog turime būti to klausimo apsisprendę ir dar tikrai visą galybę kitų e, sąjungos politikos aspektų, bet e, dėl jų aš e, galbūt nekalbėsiu. Aš norėčiau jas tos aspektus įtraukti į savo nuomonę, bet norėčiau iki tol išgirsti visų kolegų poziciją. Ar norėtų pasisakyti šešėlinį pranešėjai kolegė Tomašič? Jūs pavaduosite kolegą, ar ne? Pasisako ponas Aniseroj, ne, nežinom, kas čia dar turėtų ateiti. Ir kas nutiks, taip pat nežinome. Mes tikimės, kad viskas yra daugmaž suplanuota. Turime turėti turbūt pirmiausia tuometę finansinę programą, o paskui sanglaudos programą. Taip veikti būtų uh, logiška. Tai sanglaudos programa turėtų būti parengta iki metų pabaigos po daugmetinės finansinės programos. Europos komisija, parlamentas turėtų paspausti, kad ši pateiktų reikiamus dalykus. 2018-2019 metai, kaip jūs sakėte, 19 yra rinkimų metai, Brexitas taip pat. Ne viskas bus lengva, bus sunkesnių dalykų. Tad į to viso finansinius rezultatus taip pat reikėtų atsižvelgti. Ir iš tikrųjų labai svarbu pasakyti štai ką, pasiskubinkim. Europos sąjungai dabar tas greitis yra reikalingas, tai turėtų būti svarbiausias siunčiamas signalas. Nes kuo ilgiau lauksim, tuo labiau auks ir tos problemos. Tai pirma. Antra. Turime Vestfal pranešimą. Mes savo tos, to, tos tokias um, metmenys jau turime. E, bet bendriau kalbant, jei nenorime prarasti galimybės kalbėti apie sanglaudą kaip tokią, turime dirbti sparčiau. Matome, kad integracijai padedama sanglaudos dėka, regionams ir šalims yra padedama, jie to būdu įtraukiami labiau į tai. Ir štai matome, kas vyksta su komunistinių valstybių integravimu į ES. Dalėmasi žiniomis, e, mokamos vietinės ir regioninės administracijos struktūros – kad jos dirbtų geriau, kad jos bendradarbiautų, kad būtų vystoma partnerystė. Daugia pakopę valdyseną mes esame įdėję ir jūs kalbėjote apie mūsų sutarčių principus, o sanglauda yra ES tikslas. Manau, kad tai turime pabrėžti. Europa dabar yra trijų greičių viena labai dideliu greičiu Europa, kai nugalėtojas pasima viską, labai dažnai tai yra metropolijos, kai, kurios, kai kurių iš mūsų šalių, o kiti tik seka paskui jas, o kaip su kitais, neaišku, galbūt paliekti, palikti viską Kinijai, kuri nupirks viską, kas parduodama, bet ar tai yra Europa? tai nebūtų ta Europa, dėl kurios mes diskutavome šiame komitete. Turime kalbėti apie alternatyvas, apie judėjimą, kuris padėtų įtvirtinti sanglaudą. Tai, tai ta diskusija toliau turėtų likti prioritetinė. Jei daugiametė finansinė programa bus sudalinta Tai nežinau, jūs tai sakote naujos išorės sienos, saugumo įtvirtinimas, augimas ir, ir, ir panašiai. Bet mes turime kitą skyrių, kur laikomasi plataus požiūrio. Daugelis tikslų yra remiami sangaudos politikos dėka. Tai yra protrūkis, kurio galėtume sulaukti dabartinės finansinės daugiametės programos dėka. Ir jeigu mes norime pasiekti rezultatų, pirmiausia, aktyviai turi elgtis mūsų komitetas. Ne kažkas, bet pirmiausia mes. Turime kalbėti apie švietimą, apie kultūrą, apie štai šiuos dalykus. Ir čia mes nekalbam apie techninius kažkokius klausimus, apie principinius klausimus. Na ir trečias dalykas, štai pažvelgime iš Olandijos atvejo pusės. Mano šalies vyriausybė nelabai remia sanglaudos politiką. Nes siekiama, kad pinigai ne, nepaliktų šalies, bet mes manome, kad svarbu turėti tas priemonės, svarbu pasiekti daugiau specializacijos Svarbiau, kad, svarbu, kad šiomis būtų dalyjomas, ar jūs būtų žemės ūkius ryties ar kitos ekonomikos ryties žinios. Dalyjantis informaciją, naudojantis ES rinką galima suteikti paramą tiems, kam to reikia. Tai yra iš tikrųjų labai galinga priemonė ir atsakymas tiems, kurie labiau pasisako už tą kitą politiką. Nugalėtojas pasima viską. Be abejo, svarbu, kad būtų įtvirtintas tvarus ekonominis ciklas. Daug dėmesio skiriama tvariam ryšiui tarp mokslo tyrimų ir vystimosi. Teritorinis bendradarbiavimas čia turi esminį vaidmenį. Apie teritorinę dimenciją daug diskutuota pasaraisiais metais. Aš manau, kad reikėtų daugiau geresnės paramos. Mes tikimės, kad tų politikų pabaigoje ir diskutuojant dėl daugiametės nacinės programos bus kalbama apie miestų bendradarbiavimą daugiau. Tai sušvelnintų tą aršią ekonominę realybę šiek tiek. Tai ateičiai galėtų būti ypatingos svarbos dalykas. Reikėtų labiau susitelkti prie veikiančių komandų, pažiūrėti, kas, kur, tu, kur turi dirbti. Helsinkėje šią savaitę vyks labai didelė konferencija, kur dalyvaus ir Europos komisijos atstovai, kur bus kalbama būtent apie tai, apie specializacijos reikalus, apie socialinę sanklaudą, apie europinę pridedamąją vertę šioje srityje. Taigi diskusija bus ir manau, kad tai tos, tos konferencijos rezultatai galėtų būti e, turintys įtakos mūsų sprendimams. Kiek turime lėšų, kur norime geriausiai tas lėšas išleisti, kur tas lėšų išleidimas galėtų atnešti daugiausia naudos. Štai. Tiesiog dirbkim sparčiau. Pirmininkė, ačiū. Kolegė Tomašiai, žodžias jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sąvados politika yra struktūrinė politika ir pas pastaruosius dešimtmečius tai buvo ES tikslus padedanti pasiekti priemonę politika po 20 metų turėtų būti e, nukreipta būtent tokia linkme. Tai yra politika visoms valstybėms ir sąnaudos politika neturėtų susilpninti valstybių narių, nepaisant breksito ir tikriausiai sumažėsiančio biudžeto. Todėl būsima sąnaudos politika taip pat e, dėl to neturėtų nukentėti nes atsiras kitų iššūkių. Kol kas e, sumažėjusios e, įmokos arba e, vėlavimai neleidžia vykdyti jau pradėtų programų ir nesukelia ekonomikos augimo. tai gali būti perkelta ir į būsimą daugiametinę finansinę programą. Mes tą turime suvokti. O jau iki 18 metų mes turime aiškiai nustatyti savo prioritetus, kad mm, dabartinės programos, kurios jau pradėtos finansuoti, nevėluotų. Reikia tam tikro teisinio stabilumo, kuris užtikrintų veiksmingumą. Kalbėkime apie darbų testinumą ir finansavimo testinumą. Todėl tiesiog labai prašau komisijos, kad jinai nekeistų dabartinių taisyklių, bent jau dėl viešųjų pirkimų, nes mes turime pasinaudoti jo dabar įgytą patirtimį. Dėkoju, leiskite ir man pasakyti keletą žodžių. Pirmiausia, noriu padėkoti už e, tą sąrašėlį, tos pagrindinius e, aspektus, kuriuos jūs minėjote. Aš labai palaikau tokį požiūrį. Jeigu mes ateityje turėsime mažiau pinigų, o to mes tikriausiai ir tikimės, galbūt mums pavyks e, lėšų surinkti daugiau iš kitų šaltinių, bet e, tikriausiai, tikriausiai tų lėšų mes turėsime mažiau, kurios e, bus kirstomos įvairioms politikoms. Tai reikš, kad turime labai susitelkti ir atsargiai rinktis savo prioritetus. Turime stiprinti darbo vietų kūrimą, Europos ekonomikos konkurencingumą, ekonomikos augimą, išteklių panaudojimo veiksmingumą. Taip, turime kalbėti apie būsimos DFP lankstumą, kad būtų įmanoma atsižvelgti į ateities naujus iššūkius, bet akivaizdu, kad jau dabar jie yra matomi. Žinome, kokia pabėgėlių e, krizė, saugumas, išorės sienos, piliečių e, saugumas, todėl mes negalime tam užsimerkti. Tačiau aš manau, kad toks požiūris gali būti įtrauktas ir į būsimą DFP, nes sanglaudos politikos patirtis rodo, kad jinai tikrai prisideda prie e, realių iššūkių sprendimo ES. Jeigu sanglaudos politika bus lanksti, mes tuos iššūkius galėsime įveikti lengviau. Ir sėkmingai tęsti politikos įgyvendinimą. Aš nuoširdžiai manau, kad turime grįžti prie Europos semestro prioritetų ir rasti tos sinergijos tarp sanglos politikos ir Europos semestro. Yra tos eksantės sąlygos e, sąnaudos politikai bei e, ryšys su šalies ekonominiu išsivystimu. Tokio ryšio aš pasigendu Ir visiškai jums pritariu, kai jūs kalbėjote apie supaprastinimą, apie lankstumą, trumpai užsiminėte apie sinergiją. Taip, reikia tos pusiausviros tarp šios politikos ir kitų ES finansavimo instrumentų. Yra struktūriniai fondai, yra kiti finansiniai instrumentai. Ir žinoma, neturime pamesti iš akių tos sąnaudos politikos e, prioritetų. Turime išlikti lankstus ir kūrybingi ir prisitaikyti prie būsimų iššūkių. Ir akivaizdu, kad dar lieka neatsakytas DFP trukmės klausimas. Gal ir vertėtų svarstyti penkerių plus penkerių metų formulę, kad e, per vidurį ją būtų įmanoma koreguoti, peržiūrėti. Tada mes turėtume uh, progą vėl sureaguoti į įvairius ES iššūkius. Taigi aš jūs remiu ir manau, kad mes žvelgėme tą pačią linkmę. Kita prane, šešėlinė pranešėja Damato. Ačiū, pirmininkė. Ir mums labai įdomu kolegos pranešimas dėl e, būsimos DFP. Ir nebus lengva įstojus Britanijai suformuoti naują DFP. Tačiau turiu pasakyti, kad e, nepaisant to, koks bus e, susitarimas tarp ES ir Didžiosios Britanijos, manome, kad e, bus tikrai sveiko proto susitarimas. Mes turime stebėti, kad sąnaudos politika dėl to sustarimo nenukentėtų, kad nebūtų sumažintas finansavimas, kuris jau ir taip yra nurėžtas. Taigi, negalime supriešinti struktūrinių reformų ir EFSI. Regionų komiteto e, komisijos, o taip pat ir vietinės valdžios propaguojama sangdos politika yra reikalinga. Taip, neiški sangdos politikos ateitis ir bus sunku dėl to diskutuoti, todėl mes labai aiškiai pasisakėme už tai, kad būtų įtrauktas um, išbrauktas nacionalinės, e, nacionalinio indėlio skoloje e, išbraukimas. Ir dėl to mes e, kalbėsime plenarnėje sesijoje. Turime turėti drąsos ginti sutartise numatytus principus, taisyklės, kurios sunkiai suvokiamos paprastiems ES piliečiams. Sanglaudos politika yra vienas iš pagrindinių e, finansinių instrumentų ES. Tiesiog nesumažinkime šitos reikšmės ir dirbkime kartu, kad palaikytume regionų reikšmę. Žiūrėkime, kokie yra įgyvendinami valstybėse narėse projektai, kokia yra nauda ir mes tikimės tikrai, kad bus parengta nebloga nuomonė ir bendradarbiausime su pranešėju. Dėkoju. Pone Omaržiai, žodis Jums. Ačiū. Pasisakysiu kaip šešėlinis pranešėjas GUE frakcijos vardu. Ačiū Derekui Voganui už jo pasisakymą. Daug yra dalykų, dėl kurių mes visiškai sutarėme. Ir yra ir kitų, aišku, kur yra šiek tiek skirtumų. Na, pirmiausia, mes esame dabar prie tokį momentą, kai dauguma ES politikų kelia tam tikrų abejonių. Sanglaudos politika neišimtis. Po 2020-ųjų kyla irgi visokių klausimų dėl finansinio konteksto, dėl Brexit. Man taip pat kyla klausimų dėl to, Kodėl sanglaudos politika ir galbūt visos ES politikos yra, kodėl sanglaudos politika yra viena iš labiausiai puolamų ir, sakyčiau, gana neteisingai. Tuo tarpu tai yra ta politika, kuri regionuose pristabdė 2008 metų finansų krizės didžiausius padarinius. Tai taip pat padeda subalansuoti kitas įgyvendinamas ES politikas, dėl kurių kartais pasikeičia darbo vietų kūrimo sistemos šalise, regionuose. Tai yra ta sritis, kuri padėjo subalansuoti ne visada teigiamus laisvų priekybos sustarimų padarinius. Tad kodėl taip puolama ši politika? Tai yra tas klausimas, kurį turėtume savo iškelti ir jį atsakyti. Manome, kad sanglaudos politika turi išlikti tokia, kokia ji yra iki dabar, kokia yra jos esmė. Tai pirmiausia turi būti solidarumo politika. Nes solidarumo politika būtent ji ir yra, tai yra sanglaudos politika. Tai padeda įgyveninti tuos dalykus, kuriuos minėjo mūsų kolegė Damato. Jeigu ta politika yra iškreipiama, E, numatant vis daugiau finansinių priemonių ir kita vertus sanglaudos politiką e, kaitaliojant pagal Europos semestrus, pagal rekomendacijas šalims, tai iš tos politikos, iš tos didelės solidarumo politikos rizikuoja nieko nebelikti. Tad manau, kad principų svarbu įtvirtinti iš naujo Reikia e, ir toliau priešintis dalykams, kaip, pavyzdžiui, makroekonominiam saligiškumui. Tai yra tie dalykai, kurie greuna sanglaudos politiką. Mes parodėme drąsą, gal nedaug jos, bet e, struktūrinio dialogo metu parodėme tam tikrą drąsą. Ir mums tai padėjo įtvirtinti savo poziciją tam, kad, kad geriau pasirengtume deryboms dėl busimosios e, daugiametės finansinės programos po 2020 metų. Mes e, turime visus paraginti įvertinti tos visus egzistuojančius prieštaravimus ir tai, kas yra nenuoseklu. Na ir galiausiai reikia likti atidiems ir žiūrėti, kas vyksta ES vadovų taryboje. Niekas nežino, į kurią pusę nukryps svarstyklės. Ar galiausiai laimės tos šalis, kurios yra palankios sanglaudos politikai, ar vykstant šiandien šiai atvirai kriziai Europos Sąjungos, kai kyla vėl tiek daug klaustukų dėl įvairiausių Europos Sąjungos politikų kai matome, kas įvyko daugelį šalių rinkimuose, kas įvyko eilėje kitų politikų srityje, ar imsime, imamasi bus renacionalizacijos, ar bus nuneigiama ta svarbiausia politika, kuri, sakyčiau, savotiškai sulieja visas ES politikas. Žemės ūkio politika gauna trečdalį visų lėšų, sanglaudos politika trečdalį lėšų. Ar mes e, galėtume sutikti su tokia šių politikų renacionalizacija? Mes esame regi komitetas, turime renktis kovai, turime renktis e, pasirodyti, kad esame drąsūs tiek, kiek leidžia mūsų turimi įgaliojimai. Štai, kaip sakė ponia Damato, jau kitą savaitę turime e, aktyviai kovoti už tai, kad uh, būtų atsisakyta tam tikrų skaičiavimo metodikų. Na ir galiausiai paskutinis dalykas, ponia pirmininkė, labai kritikuojamas anglos politika, kaip jau sakiau, neteisingai kritikuojama. Ir šiaip ar taip nuolatos atsigrėžima į būtent į šią politiką, kad būtų galima e, pasiekti naujų tikslų, išspręsti naujus iššūkius ar sureguliuoti naujas krizės. Jeigu nesanglaudos politika, tai tuomet niekas negalimtis veiksmų, nes pavyzdžiui, kad ir pabėgėlių krizės atveju, būtent sanglaudos politika buvo pasitelkta svarbiausiams problemų šies ir ties spręsti. Didžiausia problema yra tai, kad sanglaudos politika šiandien tampa priemonė prastumti struktūrinės reformas, kurių nenorim ir dėl kurių jie lygatvį papuola kai kurios ES šalis. Taigi mes esame kovai pasirengę ir Esame pasirengę daryti viską, kad sanglaudos politika liktų solidarumo politika. Esame pasirengę ir toliau dirbti su jumis tą įtikinėjimo darbą. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Kolegė Breso, žodis jums. Grazie, prezidente. E- Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie daugiametinę finansinę pro programą. Taip mes turime nagrinėti įvairius klausimus, tačiau turime ir išgryninti mūsų poziciją dėl tos būsimosios DFP. Taip aš galiu palaikyti jūsų e, nuomonę dėl laikotarpio keitimo 5 plus 5. Tas laikotarpis bus ilgesnis ir galbūt geresnis, geriau apskaičiuojamas, daugiau ir bus lankstumo. Antra mintis, kurią norėčiau pasakyti, tai norėčiau, kad komisijos būtų oficialiai paprašyta suteikti statistikos kaip pasikeis sąnaudos politika e, išstojus jungtiniai karalystiai. Taip, e, įmokos į biudžetą sumažės, bet e, taip pat e, tai atsilieps ir biudžetui bei kai kuriems regionams. Todėl mums reikėtų tokios, tokio vaizdo informacijos, e, apie tai, kaip komisijos manimų keisis sanglaudos politika išstojus Junktiniai karalystiai. Žinoma, kad finansinė prasme bus ir padaryti susitarimai su Junktinė karalystė. E, kuomet Junktinė karalystė turės dar ir po išstojimo mokėti į biudžetą, kadangi jinai tam yra įsipareigojusi anksčiau. Mes pasisakome už didesnis asignavimus sanglaudos politikai per būsimą DFP. Mes tikrai nekartą pastarosius metus iškėlėme daug naujų poreikių, saugumo poreikius ir kitus dalykus, bet juos nelabai buvo atsižvelgta. Todėl norėčiau priminti, arba tiesiog reikėtų priminti, kad nuo savų išteklių visumoje reikia identifikuoti tas lėšas, kurios padėtų pasiekti taip pat ir Paryžiaus susitarimo tikslų. Ir kas leistų taip pat apsaugoti ES nuo išorės rinkų poveikio. o tai dažnai susijęs su e, apsauga nuo tokių valstybių, kurios dažnai stipriai remia savo, savo verslą, proteguoja jį ir e, taip pat dar noriu pasakyti, kad tokiu būdu mes galėtume geriau, geriau apginti savo finansus, savo finansinius interesus. Todėl galime aiškiai pasakyti, kad ištekliai naujosioms politikoms turi būti surinkti per pirmiausia nuosavus išteklius, o ne e, paimant lėšas iš uh, sakykime, nepanaudotų lėšų. Taigi pritarėme minčiai, kad mums reikia daugiau lėšų, tačiau tas lėšas turime rasti kitokiais būdais. Tai yra per nuosavas lėšas, o ne perskirstant e, dabartinės e, finan, daugiametės finansinės programos e, lėšas, ypač po Junktinės karalystės išstojimo. Tai labai aiškiai noriu pasakyti, kad dabar mums nereikėtų įsivelti į kovą tarp skurdžių, kuomet vyksta ginčiai, kaip tas lėšas pers, perskirstyti, ar reikia skirti žemės ūkiui, ar ar mums, sanglaudos politikai. O tai tik tai rodo, kad mūsų biudžetui trūksta lankstumo. Reikia apibriežti nuosavų išteklių taisyklės, kurios būtų naudingos piliečiams ir verslui. Turime tikrai ginti pagrindinius es piliečių interesus ir tam mes esame įsipareigojami. Taigi finansų kontrolė, reglamentavimas, e, turime atsižvelgti į klimato kaitos e, aspektus ir taip pat kovoti su socialiniu ir ekonominiu dempingu, kurį aiškiai vykdo ES išorės kaimynės. Tokios yra mūsų valstybių tiek e, Europos piliečių e, viltis, lūkesčiai. Akivaizdu, kad jie turi tokių lūkesčių, kurie turėtų būti įgyvendinami, į kuriuos būtina atsižvelgti ir tą padaryti per sanglodos politiką. Aš tikiu, kad e, dėl detalių, žinoma, mes galėsime diskutuoti, kai bus kitas e, susitikimas, posėdis. Kai kurios aspektus, žinoma, po pastarųjų metų kryžių mes gal ir galėtume persvarstyti, galbūt geriau susijęti mūsų tikslus su Europos semestro tikslais, su Europos Sąjungos tikslais, bet akivaizdu, kad neturime pamiršti ir savo tikslų. Tai norint viską persvarstyti, turėti tų tikslų, tai žinome, turime turėti išteklių. Nes priešingų atvejų mes e, negalėsime paremti e, skurdesnių šalių ir e, negalėsime stiprinti savo konkurencingumo, kurį privalu skir, e, stiprinti tose netokiose įsivyščiusiuose mūsų es šalyse, kad jos nebūtų atsilikusios ir e, priartėtų prie didesnio įsivystimo lygio. Taigi labai noriu, kad dabar aiškiai mes e, suformuotume savo poziciją, nes e, Taip pat reikės dar kalbėtis dėl ir euro zonos biudžeto. Tai jau yra ne mūsų komiteto e, prerogatyva, bet žinome, kad eurozonos e, biudžetas palyginus su sanglaudos politika turėtų būti net dar e, konkurencingesnis. Bet mes, kaip sakiau, turime kalbėti ne apie konkurencingumą, bet apie didesnį dėmesį sanglaudai. Ačiū. Kolega Nilson, žodis Jums. Ačiū. Tik keletas komentarų. Manau, kad judama teisinga linkme šies rytyje. Turiu sanglaudos politikos nemažos patirties parlamente. Daug diskutuoju su regionų atstovai savo šalyje. Ir svarbiausias signalas iš regionų dabar gaunamas yra toks. E, bijomasi gauti mažiau lėšų, bet man atrodo dirbti reikėtų išmaniau. Ir tai būtų puikus signalas, pirmiausia, Švedijos vyriausybei. Galbūt reikia pakeisti darbo metodus. Mes negalim sakyti, išeina Jungtinė karalystė, jie 12 procentų šią politiką įneša, kitos valstybės narės turėtų padengti tą trūkumą. Netaip turėtų būti. Mes turime savo pasakyti, kad na, lėšų bus mažiau, tad dirbkim išmaniau. Mes e, turėjome tam tikrų minčių, kaip tai padaryti. Specializaciją, pavyzdžiui, išmanę galėtume pasitelkti ir panašiai. Tačiau Europos komisija turėtų dirbti e, sparčiau, direktoratai generaliai turėtų labiau bendradarbiauti, regionų politikų strategijos turėtų būti peržiūrėtos, reikėtų pasinaudoti nacionaliniais resursais ir taip pat įvairių Europos fondų ištekliais, lygiai tam pačiam tikslui - regionų plėtrai. Jeigu panaudojamas socialinis fondas, ESIF ir, ir kiti fondai, kit, tiems, tam pačiam tikslui regionų plėtrai, tai viskas būtų gerai. Aš manau, kad taip pat ES turėtų remti ekonomikos saugimo ir užimtumo strategijų gyvendinimo. Tad dirbkime išmaniau, su mažiau lėšų. Toks būtų, manyčiau, teisingiausias požiūris esant šiai situacijai. Ačiū, sako pirmininkė. Kolegė Maletič, noriu pasisakyti, prašau, gerbiamą kolegę. Dėkoju. Kai kalbame apie daugiametę finansinę programą po 2020-ųjų, mums kyla daug klausimų, kaip jūs ir sakėte. Ir turinys, nauji prioritetai, turimos lėšos, visa tai dar yra neaiškus dalykai. Mes nesame tikri, ar to tikrumo atsiras daugiau. Net kalbant apie šią dabartinę daugiametę finansinę programą, po breksito nežinom jų, kas įvyks Kai kurie kolegos biudžeto komitete, pavyzdžiui, sakė, kad galbūt reikės pratesti dviejiems metams šią daugiametę finansinę programą, berengiant kitą naują. Tad diskusijų daug ir tai yra kažkas, kas nėra labai teigiamas sanglaudos politikai, nes tai laikas dėja šiuo atveju nėra mūsų sąjungininkas. Kaip sakė Lambertas, mums reikia uh, greičio, mums reikia spręsti greitai dėl būsimosios anglaudos politikos. Tad džiaugiuosi, kad turime tos metmenis parengtus, tos blokus siūlymų parengtus, tai yra puiku. Turime dirbti kartu su valstybėmis narėmis ir pasižiūrėti, kokia turi būti mūsų pozicija. Į kai kuriuos klausimus atsakyta, turime vis tiek įvertinti, kas yra kaip, kokią mes anglaudos politiką matome Mes taip pat turime kalbėti apie naują daugiametinę finansinę programą ir, ir, ir sanglaudos politiką naujame kontekste. Turime kalbėti apie 2030 metų vystimosi strategiją. Turim pažiūrėti, kaip tos prioritetus susijęti su nauja daugiamete finansinė programa. Laukti nebėra kada. Mes turime sanglaudos politiką e, plėtoti toliau po DFP patvirtinimo Bet dėl, taip ir anksčiau būdavo, bet e, dabar dėl breksito daug, daug klaustukų kyla, nors laukti laiko neturim. Tad turime pabandyti elgtis tvirčiau, problemas kelti ryštingiau, garsiau, diskutuoti su Europos komisija ir pasakyti, kad teminė koncentracija, e, sinergija tarp atskirų priemonių, kad tie klausimai būtų iškelti ir galiausiai turime išspręsti klausimą, kaip turi būti skiriamos išmokos ir gyvendinamos finansinės priemonės įvairios, reguliavimas sanglaudos politikai irgi yra svarbus dalykas, kad būtų galima padėti, pradėti renkti visus strateginius dokumentus, kad būtų galima pradėti renkti projektus, kad naujojų laikotarpių jų įgyvendinimas galėtų prasidėti ir sklandžiai vykti. Dabar mes įgyvendiname tokią politiką, kuri e, vaisių kol kas e, neduoda. Ačiū, pirmininkai, dėkoju. Ar yra daugiau kolegų norinčių pasisakyti? Regis ne, ponas Giland iš Europos komisijos tada pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už galimybę pasisakyti šiandien komisijos vardu. Džiaugiuosi šią diskusiją. Manau, kad ponas Vaugan teisingus klausimus iškėlė šiandien. Aš į daugumą jų kol kas, kad ir kaip bebūtų gaila, atsakymų neturiu. Ką šiandien galima būtų pasakyti? Manau, kad vienas dalykas, nuo kurio reikėtų pradėti, būtų štai koks mes dabar esame tokiame apmąstymų laikotarpė tai, kas iš viso bus su ES, rengiame baltąją knygą ir rengiame tuos apmąstymų laikotarpių dokumentus, viską darome labai palaipsniui ir apmąstymų dokumentas dėl būsimų ES finansų, manyčiau, turėtų būti tas dokumentas, kuris turėtų jūs dominti. Komisarė Krestų ir komisaras Otinger dirba prie šio dokumento ir birželio mėnesio antroje pusėje tą dokumentą turėtumėt gauti. Pirmininkas Juncker e, tai žvelgia bendrą ES būklę, žiūri kaip turėtų būti e, tvarkomasi su kitais etapais, kas jau buvo įgyvendinta, kas dar turės būti įgyvendinta. Taryba pateiks savo išvadas iki metų pabaigos. Kur bus numatytos taisyklės tam apmasiniam laikotarpiai? Kad dėl sanklaudos politikos specifiškumo norėčiau tarti porą žodžių, atsakydamas į tai, ką čia išgirdau diskusijoje. Uh, Norėčiau pasakyti, kad diskusijose daug labai kalbama apie supaprastinimą. Manau, kad šį kartą iš to supaprastinimo aspektus bus žiūrima ypač rimtai. Mums reikia daug aiškesnio reguliavimo, daug mažiau jo, bet tvirtesnio, aiškesnio, greičiau veikiančio. Mes norime taip pat numatyti daugiau lankstumo Galėčiau pasakyti porą pavyzdžių. Turime tokį paragrafą dabartinėme reglamente, kur pasakyta, kas yra dokumentas, apibriešta. Kas yra dokumentas? Nežinau, turbūt nereikia tokių dalykų. E, reglamente dabartinėme yra pasakyta, kas yra Europos investicijų bankas. Aš manau, kad vėlgi, argi to reikia? Turbūt ne. Mm, ponas Vanistelro iškėlė štai klausimą. E, dėl to, kad mums reikia labai stipriai pasižiūrėti į tai, kokie apribojimai egzistuoja e, bendradarbiavimui tarp regionų skatinti, tarp programų bendradarbiavimui taip pat būtina skatinti. Dabar yra tokių reglamentų, kurie labiau trukdo tą bendradarbiavimą, negu jam padeda. Manau, kad turi būti aiškesnės, e, geresnės taisyklės, dėl kurių galima būtų greičiau susidėrėti ir priimti sprendimus, bet tai taip pat reikš, kad valstybės narės ir regionai turės didesnę atsakomybę, nes ne viską ir ne visada galima numatyti reglamente, ne visada tą ir reikia daryti, bet manau, kad valstybės narės turi imtis atsakomybės už rezultatus. Jos galbūt neturės visais atvejais aiškaus vienareikšmio atsakymų į klausimus, bet turės priimti sprendimus. Ir be abejo, galimybėmis būtina naudotis. Manau, kad kolegė štai Maletič kalbėjo apie tai, kad mes negalim vėl atsidurti panašioje situacijoje kaip anksčiau, praėjo 3,5 metų programavimo laikotarpio ir biudžetų išleista nedaug. Ir Man atrodo, mes turime dirbti greičiau, sparčiau, aiškiau. Tai būtų naudingiausia. Ačiū uždėmesi. Some... Dėkuoju. Neblogos diskusijos. Taip, suprantame arba tiesiog pradedame suprasti, kad komisija dirba rengia dokumentus, kurį, kaip supratau, iki birželio pabaigos mes vieną iš jų turėtume gausti. Ponas Vogan, ar jūs norėtumėte užbaigti diskusijas savo pastebėjimais? Ačiū pirmininkė. Tikrai diskusijos neblogos ir iš jų išriškėjo keletas naujų dalykų ir teks kiekvieną iš jų man atidžiai apmastyti. Lambardo pastaba labai svarbi ir jeigu reikia, mums reikėtų susitarimo dėl DFP kaip įmanoma greičiau, kaip taip pat nežinome, koks bus kitas e, sąnaudos politikos e, vaizdas Kolegos e, sutarė dėl kai kurių aspektų. Atrodo, kad visi pasisako už 5 plus 5 formulę. Taip pat kanaš, panašu, kad jūs pritarite dėl nuosavų išteklių. Jūs tam pritarėte, taip pat e, pritarėte ir su paprastinimui, kaip ir girdėjome iš komisijos, jinai pripažįsta, kad šį kartą turime nieko nelaukiant supaprastinti dalykus visiems gavėjams, regionams, valdžios institucijoms. Tiesiog atėjo laikas supaprastinimą padaryti, kad sanklaudos politika ateityje būtų suprantama kaip svarbi politika. E, sanglaudos politika yra biudžeto dalis ir jinai prisideda prie saugumo stiprinimo ir mes turime įrodyti sanglaudos politikos sėkmę, įrodyti, kad pasiekėme ES tikslų ir iš čia išplaukia ir sinergijų aspektas. Kaip tai siejasi su Horizonto 2020, EFSI ar kitais fondais. Visi fondai turi kažkokį poveikį, bet turime įrodyti, kad taip pat prisideda prie tikslų pasiekimo. Tai sąrašas ilgas, galėčiau įtesti ir tęsti, bet e, pasistengsiu atsižvelgti jūsų pastabas. Panašu, kad e, nuomonė bus pakankamai ilga, bet jūsų išsakytas mintis pabandysiu įtraukti į brželį pristatysimą nuomonę. Ačiū. Ačiū. Mes lauksime jūsų nuomonės projekto birželio mėnesio posėdėje. Taigi, ačiū ir tada jau mes baigime šias diskusijas ir peršokame prie kito darbo tvarkės e, punkto. Teritorijų tipologijos. Tercet. tai susijęs su NUTS reglamentu, nes dabartinis NUTS reglamentas kol kas neapima teritorijų tipologijos. Tai yra miesto, kaimo ir pakrančių teritorijos. Ir tos tipologijos yra šiaip naujos, nors nepaisant to, kad mes diskusijose juos naudojame yra komisijos pasiūlymas apie NAC. Ir mūsų pirmosios diskusijos šią temą jau mūsų posėdė vyko balandžio mėnesį. Tuo metu Europos komisijos atstovas mums e, pristatė visą situaciją ir pasiūlymo tikslus. Ir pradinė mūsų nuomonė buvo tokia, kad e, pasiūlymas yra labai techniškas ir kontroversiškas. Ir mes norėjome jį e, patvirtinti be pakeitimų su paprastinta procedūra. Tačiau, kai vyko diskusijos antrą kartą, ir beje jos vyko dėl to, kadangi taryba darbo grupėje patvirtino nuomonę, ir e, tada mes prieėmė išvados, kad reikia pakeitimų. Ir taryba nori penkerių metų atnaujinamų delegavimo su komisijos patvirtinimu, o taip pat taryba, tarybos tekstas dėl deleguotojų aktų atrodo sako, kad komisija negali pakeisti oficialaus regionų sąrašo dėl statistinių duomenų tam, kad e, būtų atspindėti pakeitimai šalyse ir valstybės E, turi pranešti komisiją apie tos pakeitimus pačios. Tokie yra du pagrindiniai tarybos pakeitimai. Ir mes suprantame, kad Europos komisija svarsto tos pakeitimus ir todėl paprašėme komisijos ateiti ir paaiškinti savo nuomonę ir galbūt atsakyti mūsų klausimus. Todėl diskusijas pradėsime su komisijos ekspertai, o paskui šešėliniai pranešėjai galės užduoti klausimus. Turime taip pat apsispręsti, kaip mums dabar mums dirbti. Ar mes dar prašysime, pa, kad pakeitimų nebūtų ir kokios pozicijos laikysimės trialoge, ar mes palaikome tarybos pasiūlytus pakeitimus. Taigi žodis pirmiausia Šeferiu, tai yra komisijos atstovai. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų mes diskutavome e, su tarybos darbo grupe, diskusijos vyko gan karštai. Buvo pasiūlyti trys pakeitimai. Vieno iš jų jūs nepaminėjote. Atsiprašau, pirmininkė, bet aš turiu tą pripažinti tas pakeitimas yra susijęs su statistika. Pagrindinėme pasiūlyme mes jį formulavome taip, kad būtų e, palengvinami politiniai sprendimai dėl valstybių narių tam tikrų iniciatyvų. Kitaip sakant, nenorime, kad e, kokiu nors būdu būtų neigiamai įtakoti politiniai sprendimai. Antras punktas, dėl, tai yra antrasis pakeitimas, dėl jo komisijoje mes problemų neturime. Mes visuomet padarome pakeitimus tik tai gavę inform, pranešimus iš valstybių narių. Mes vyksta pokalbiai su valstybėmis. Ir dabar tarybos darbo grupė tokį pakeitimą pasiūlė. Ir tikrai mums jis yra priimtinas, čia nieko problematiško neižvelgiame. Jisai gali būti įgyvendinamas ir jūs jį turite ant stalo. Ir trečiasis pasiūlymas - penkerių metų trukmė. Komisijoje laikėmės neutralaus požiūrio. Viskas priklausys nuo parlamento, ką jūs nuspręsite. Ir taryba kol kas pasisako už penkerių metų laikotarpį, paskui ataskaitos teikimą ir termino pratesimą e, neribotam laikui, bet dabar jau įdomu bus, kaip sureagos parlamentas. Ačiū. Okay. Thank you. Thank you very much. Dėkuoju. Tai jau yra kitas klausimas, kur bandėme dirbti pamažu, sklandžiai. Ne viskas sklandžiai vyko. Norėčiau paklausti šešėlinių pranešėjų, kurie dabar liko salėje, ar turite kokios nors, kokiu nors savo išvalgų, nes jeigu ne, tai tuomet rengsime šešėlinių pranešėjų sustikimą ir išsiaiškinsim, kokia turėtų būti e, mūsų pozicija. Manau, kad tai būtų geriausia. Tad sušauksime šešėlinių e, pranešėjų susitikimą dėl to ir manau, kad išklausę siūlymus tarybos galėsime sulaukti reikiamų žinių, turime komisijos siūlymą ir turime žiūrėti, kaip išlaikyti savo siūlymą su pakeitimais, be jų ar, ar kaip nors panašiai o galbūt kažką keisime. Dėkoju visiems kolegoms. Štai turime patvirtintus sprendimus, koordinatorių posėdis vakar įvyko po pietų. E, sprendimų santrauka buvo jums persiusta vakar vakare elektroniniu paštu. Ar galime patvirtinti koordinatorių sprendimus? Regisi taip, tai ačiū. Kiti klausimai. Ar turime kokiu nors kitų reikalų? Regisi ne. Dar kartą ačiū. Tad noriu priminti, kad pirmadienį vyksta kitas susitikimas, yra birželio 19 diena, popietė. Ant... Ir štai tokie mūsų kiti susitikimai. Ačiū vertėjams už jų darbą šiandieną. Ačiū visiems ir regi posėdį šiandien yra baigiamas. Dėkuoju.